dar, kad po šių, po testavimo šiemet mes galėsime ateityje atlikti testus dar grįžčiau, dar atviriau ir dar skaidriau. Dėkuoju komisarą Banje. Na, šiek tiek vėluojame, jau komisarą Barnie. Atsiliekame nuo grafiko. Labai puiku, kad sureagavote į kiekvieną uh, kalbėtoje, tačiau galbūt komisaras pasisakydamas pabaigoje apibendrinamas diskusijų rezultatus reaguotų tik tais į tų kolegų pasisakymus, kurie dar yra salėje. Ir tokiu būdu galėtume šiek tiek stupyti laiko, kaip ten bebūtų diskusijos dėl šio klausimo baigta. Ir dabar pagal darbo atvarkę, toliau žodis klausimas komisijai dėl reglamentų dėl toksinių atliekų išvežimo į besivystančias šalis vykdymo. Na ir suteiksiu pirmiausia žodį klausimų autoriam žodį, kolegė Berter, dvi su pusė minutės. Ačiū, komisarė. Jeigu atsibustume vieną rytą ir pamatytume, kad mūsų turtingas kaimynas į mūsų daržą primetė toksinių atlie, atliekų, tai įnirštume. Tačiau mes patys taip elgiamės kiekvieną dieną. Tonų tonus nuodingų atliekų į trečiasią šalis yra gabenamos Trys ketvirčiai elektroninių atliekų ES nėra apskaitytos ir vienas trečdalis tik tai yra e, po to apdorojamas pagal Europos teisės aktus. Junktinėje karalystėje kiekvienas e, Britas kasmet tris e, elektronikos prietaisus išmeta, tai sudaro tonų tonas sulūžusių kompiuterių, telefonų ir taip toliau, tačiau pusė iš jų neapskaitoma ir nebūna perdirbama, tiesiog išnyksta. Tai čia tik mano šalyje. Uh, Kontroliuojamų atliekų eksportas iš ES yra draudžiamas pagal dabartinius teisės aktus, tačiau kasmet neteisėtas gabenimas iš ES sudaro 20 tūkstančių tonų. E, mes e, esame numatę, kad eksportuojančios tokius, e, tokias atliekas valstybės turi elgtis atitinkamai, tačiau dėja taip nėra. Šios at, šiuose atliekose yra švino, bario, gyvsidabrio, kadmio ir taip toliau, bei kitų plastiko e, dalių, kurie deginant tampa nuodais. O deginimas yra pigiausias būdas e, išgauti iš tų produktų tuos metalus. Tai atlieka vaikai irgi Negalime ignoruoti poveikio aplinkai ir sveikatai. Kalbant atvirai, būdama europietė, aš, man, man gėda kaip europietiai dėl to. Ir norėčiau padėkoti komisarui už jo atsakymą. Tačiau turime tiksliai žinoti, kaip ketinama užpildyti šią spragą. Ar komisija planuoja kaip nors uh, ką nors daryti su jau Afrikoje esančiomis tonų tonomis atliekų iš Europos Sąjungos. Ir ar reikia tobulinti teisės aktus, ar tiesiog reikia juos tinkamai gyvendinti. Svarbu imtis veiksmų nedelsiant. Aš e, lauksiu jūsų atsakymą. Ačiū. Dėkoju kolegijai Berter, dabar dvi minutės kolegijai Rosbach. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, puiku, kad daugelis kolegų rūpinasi tuo, kad mūsų atlikos nedingtų kažkur, o iš tikrųjų jos tiesiog atsiduria kažkur pasaulyje, kur niekas jumis nebesirūpina. Čia nieko naujo, nes jau prieš keletą metų e, valstybės narėse pradėta atlikas, kuris yra asbestų vežti į Indiją. E, Na, na ir tose prietais ir neletai e, tokios atlikose, kur yra. E, pavojingų toksiškų medžiagų yra iš, jos yra išverčiamas tiesiog um, paplūdimėse, dar prašiau Afrikoje, tenais elektroninis prietaisus išmontuoja vaikai ir tose prietaisas yra toksiškų medžiagų. Taigi, ar realistiška tikėtis, kad uh, galima būtų įgyvendinti 2006 metais Liepos 12 dieną patvirtintus tas tinkamas taisyklės. Beje, reglamento 50 straipsnė apie tai kalbama ir draudžiama išvesti atlikas, tačiau daugelis valstybių narių tai neatsižvelgia, bet reikia veiksmų, nes 80 milijonų pavojingų atliekų yra sukaupiama ir ta tendencija tik tais didėja. Taigi, norėčiau papildomai dar paklausti, ar komisija e, ketina skirti ypatingas uosto zonas e, tokių atliekų išvežimui ir jeigu ten būtų kompetitingi darbuotojai specialios zonos, taigi būtų užtikrinta geresnė kontrolę ir galbūt galima būtų gerinti pavojingų atlikų surinkimo sąlygas valstybėse narėse. Labai svarbu, kad piliečiai suvoktų šios problemas mastus, nes be jų pagalbos mums nepavyks laimėti šios kovos su toksiškų atliekų išvežimai užsienį. Dėkoju, kolega Zeber. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, ne vien tik tais bankų sektoriai yra nuostatų, kurios nepasitvirtina, tačiau dėja taip atsitinka ir aplinkosaugos reityje. Mes turime 2006 metų atliekų e, vežimo reglamentą, tačiau jis nepasitvirtino, nes tenka konstatuoti, kad atlikos, ypač pavojingos atlikos, yra išvežamas į užsienį ir ypač į tokias šalis, kur nėra užtikrinamas tinkamas tokių pavojingų atliekų tvarkymas centras. Na ir dėl tokio netinkamo tvarkymo atsiranda aplinkosauginių ir pasau, e, sveikatos problemų tose šalyse ir kartais to pasiekmes yra ypač pragaištingos. Kita vertus, juk tai yra vertingi žaliavos ir dalis 2020 strategijos yra skirta žaliavoms, ištekliams ir aš manau turėtume stengtis didinti mokslinius tyrimus, pastangas šitris įtie tam, kad galiausiai būtų uh, pasiekta, jog produkto gyvame ciklo pabaigoje būtų išrušiuota ir surinkto tos svarbios žalivos. E, komisaras e, balandžio 7 dieną, komisaras Patošnikas savo kalboje e, pranešė, kad šį rudenį ketinama parengta parengti komunikatą, kur bus konkrečiai atsižvelgiama iš šias problemas, konkrečiai bus skiriamas dėmesys reglamento gyventimai, inspekcijų pagerimu, o taip pat ir licenzijų sistemos sukūrimui. Taigi norėčiau sužinoti, ar tikrai galima tikėtis to komunikato ir ar, komunika, ar kom, tar, komisijos tarnybose jau pradėti parengimiai darbai ir rengiami dokumentai. Komisaras kom, Patošnikas taip pat kalbėjo apie atitinkamą agentūrą. Na ir tokiu būdu būtų sustiprintas valstybių narių institucijų vykdomas kontrolės. Na tiesiog kol kas neįmanoma išspręsti šios problemos, taigi norėčiau sužinoti, kokie yra komisijos ketinimai. Ačiū. Dėkuoju kolegai Zebir. Ir dabar e, tris mintis kolega Hasi. Kolegos. Netinkamas atliekų eksporto direktyvos įgyvenimas kelia daug problemų jau kurį laiką. Tai pabrėžia ir Europos e, teisės įgyvendinimo institucija. Nuo 2003 jau taip sakoma. Tačiau komisija beveik nesėmė veiksmų. Buvo atlikta keletas studijų komisijoje e, dėl EEE e e direktyvos peržiūros buvo jau kurį laiką raginama griežčiau kontroliuoti teisės aktų įgyvendinimą. 99-aisiais dar taip vadinamame Jacksono pranešime buvo numatyti minimalus reikalavimai minimalioms kontrolėms ir 2003 metų pranešime buvo buvo kalbame apie reikiamas reformas, o 2008-aisiais buvo priimta rezoliucija dėl minimalių kontrolės reikalavimų tačiau visus šiuos teisės aktus komisija beveik ignoravo. 2006-aisiais kilo didžiulis skandalas su transfigura įmonė, kai daug atliekų buvo uh, E, tiesiog nugabenta į Dramblio kaulo krantą. Komisaras Dimas pažadėjo, kad jis pagalvos, kaip sugriežtinti atliekų eksporto reglamento įgyvendinimą valstybėse narėse, tačiau nieko konkretaus nebuvo padaryta. Prieš dviejus metus komisijos studijoje buvo rekomenduota įkurti atskirą instituciją skirtą atliekų teisės aktų įgyvendinimo priežiūrai. Jei būtų priskirta įvairios užduotis, pavyzdžiui, valstybių narių kontrolės auditas, taip pat kontrolės koordinavimas, tačiau taip nebuvo padaryta. Praėjusiais metais komisija atliko studiją, kurios rezultatai parodė, kad geriausia alternatyva būtų E, teisinis koks nors instrumentas numatantis kontrolės kriterijus. Tačiau nebuvo pateikta pasiūlymo. Nors komisaras Potočnikas sakė, kad ES aplinkos teisės aktų įgyvenimas bus jo prioritetas, tačiau taip netrodo. Norėčiau paklausti komisaro, kada komisija iš tikrųjų pradės veikti tinkamai, o ne tik atlikinėti įvairius tyrimus, kada sulauksime tinkamų teisėkuros pasiūlymų, o ne tik kažkokių komunikatų ir studijų. Kaip sakė ponas Dėber, tai leistų pagerinti e, veiks, šį procesą Europoje. Ačiū, poniai, ha, poniai, poniai Hasi. Dabar ponia Vils dviem minutėm. Kolegos, neteisėtas atliekų gabenimas ir šalinimas kelia pavojų sveikatai ir aplinkai ir veikia milijonų žmonių besivystančiose šalise. Europos Sąjungoje toksiškų atliekų kiekis nuolat auga. O, tai, o kadangi šalinimo kaštai yra dideli, kyla didelė pagunda išsiųsti šias atliekas į šalis, kur pigiau jas šalinti. Džiaugiuosi matydama, kad pripažįstama yra ši problema įvairiose frakcijose. Svarbu, kad parlamentas veiktų kartu. Teisinės spragos leidžiančios tokius dalykus daryti turi būti užpildytos o dabartinis reglamentas turi būti sustiprintas ir tinkamai gyvendintas. Reikia teisėkros pasiūlymo, numatančio aplinkos inspektorių pareigas, kad laivai uostuose būtų tikrinami vietos inspektorių. Be to, mums reikia numatyti galimybę laivams visoje Europos Sąjungoje kad galėtume juos laikyti uoste, jei kyla kokiu nors įtarimu. Man atrodo, kad tikrai reikia numatyti tokią sąlygą. Atliekų šalinimą ES reikia apskritai geriau kontroliuoti. Kalabrijoje, pavyzdžiui, yra nuskendęs laivas pilnas toksinių atliekų. Tai vyksta įvairiais atvejais. Aplink visą Italiją yra priskendę daug laivų su nadingomis atliekomis, o šis pavyzdys parodo, kaip svarbu užtikrinti skaidrumą, šalinant nuodingas atliekas ir užtikrinti tinkamus patikrinimus vietoje. Ačiū, ponė Vils. Dabar komisarui Barnie žodis. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė Pirmiausia, norėčiau e, išsakyti savo apgalėstavimą e, e, gerbėjai parlamentarą dėl to, kad negalėjo atvykti pas, mus, pas jūs ponas Patošingas, kuris dalyvauja New York'e vykstančiame renginyje. Aš turiu jį pavaduoti. Ir džiugiuosi tuo, kadangi Mane jūsų šiandien svarstumas klausimas labai domina. Aš esu dirbęs aplinkos saugos ministrų savo šalyje e, tam tikrų laikų ir puiku, kad aš galiu šiandien e, aptarti su Europos parlamentu šį labai sudėtingą klausimą. Reglamentas e, dėl atliekų vežimo draudžia gabenti pavojingas atliekas trečiasias šalis. Ir uh yra aiškiai pasakyta, kad šios pavojingos atlikos turėtų būti tinkamai naikinamos ir būtina be abejo prižiūrėti, e, kaip yra gyveninama šį nuostatą, nes kontrolė valstybės narėse e, labai skiriasi ir kartais e, atliekų opera, gamintojai pasinaudoja tomis šalimis, kuriuose inspekcijos uh, nėra atliekamos laikantis griežtų reikalavimų, kaip jūs ir minėjote. Kartais e, e, atliekos yra gabenamos patikiant e, suklastotus dokumentus ir be abejo tai, kad perdirbti atlikas trečiosiuose šalise yra kur kas pigiau, yra veiksnys, kuris skatina šį nelegalų eksportą. Šios atliekos e, yra išgabenamos neteisingai ir tai be, dėl to be abejo yra teršiama, teršiamas ir dirbožėmės, ir oras, ir vanduo. Ir ponia Vils e, apie tai kalbėjo, ir ponia Berder taip pat apie e, tai minėjo. Ir tai be abejo, kad tai kelia grėsmę žmonių sveikatai ir tai yra skandalinga. pavojingų medžiagų e, medžiagose yra dažnai toksinių elementų ir kurie e, gali būti labai pavojingi trečiosiuose šalyse, jeigu su jais yra netinkamai elgiamasi. Taigi atliekų eksportas e, trečiosiuose šalyse iškraipo ir konkurenciją, ir prekybą, kadangi tos, ša, tos įmonės, kurios laikosi taikomų reikalavimų, uh, atsiduria nepalankioje padėtyje. Atlikos turi būti perdirbamos laikantis griežtų ES galiojančių reikalavimų. Atliekų perdirbimas yra labai aktyvus sektorius ir jis, jo apyvartė yra labai didelė ir jis jame dirba nuo vieno iki dviejų milijonų žmonių. Ir visoms šioms bendrovėms be abejo kenkia neteisėtas atliekų eksportas. Ir aš tikiuosi, kad ateityje šis sektorius bus plėtojamas ir jis padės sukurti mums dar daugiau naujų vietų. Be to, kai netinkamai yra atlikos perdirbimos, mes prarandame labai naudingas medžiagas. O jei galėtume jomis pasinaudoti, mes pagerintume ir savo turimų išteklių naudojimo efektyvumą. Būtent todėl, dėl visų šių priežasčių Europos komisijai pasirodė, jog reikia papildomų teisės aktų. Ir e, šiuo metu mes rengėme naujus atlikų gabenimo kriterijus ir reikalavimus. Be abejo, mes e, taip pat vertiname ir įvairių galimų šios problemos sprendimo būdų poveikį, įvertindami, įvertindami valstybių narių e, ypatumus ir taip pat įvertindami įrodymus apie tai, kurios pateikė e, bendrovės, kurios, e, kaip įtariame, pažydinėje reikalavimus. Be abejo, galima būtų e, apeiti galiojama, taikoma reglamentą tuo atveju, jeigu teigiama, kad, kad gabenami daiktai yra skirti antriniam naudojimui. Ir todėl mums reikia papildomų taisyklių, kurios galiotų ES lygmenių ir kurios papildytų nacionalinius teisės aktus. Antras dalykas. Europos e, sąjunga galėtų prisidėti prie to, kad būtų įgyvendinamos tinkamos uh, E, nuostatos muitinėse. Deja, bendrų gairių nepakanka, mums reikia privalomų taisyklių. Ir trečias dalykas, mes matome, kad atliekų pagaminama vis daugiau. Ir nepaisant to, kad ES nuolatos yra tobulinamas atliekų e, tvarkymas, tai rodo tai, kad vis daugiau, vis daugiau atliekų yra perdirbimama, vis dėlto situacija valstybės narise yra labai uh, nevienoda, kai kalbame apie atliekų tvarkymą. Ponios ir ponai, nepamirškime, kad atliekų tvarkymas yra susijęs su ekologinėmis ir socialin, e, su ekologiniais ir socialiniais klausimais. Yra žinoma apie tai, kad dramblio kaulo krante keli žmonės žuvo būtent dėl to, kad apsinuodijo toksinėmis atliekomis. Kai tik tai sužinoma apie tai, kad atliekos yra netinkamai išvežtos, tuomet iš karto ši informacija turėtų būti e, nusiusta tai šaliai, kuria jos buvo išvežtos, bei kitoms, e, bei tarptautinėms organizacijoms. Ir būtina, kad, kad šios bendrovės būtų patrauktos atsakomybėn. Ir e, Man yra žinoma apie tai, kai viena šalis turėjo to, išleisti 3 milijonus tam, kad būtų išvalytos, kad būtų pašalintos e, iš jos teritorijos atvežtos atlikos ir sumokė 33 milijonus kompensacijos. Ir ponas Patošnikas netrukus pateiks mūsų pasiūlym, rengimus pasiūlymus dėl teisės aktų šioje srityje. Dėkuoju, pane komisar Barnie, frakcijos vardu turime tik tai vieną kalbėtoją. Pane Vestlund, prašau. na, tikrai verčia pasipiktinti tai, kad ES turi vykti diskusijos dėl e, tokių atliekų išvertimo trečiosios šalise. Daugelį gaminių yra jau panaudojami pavojingi, pa, panaudojamas pavojingos medžiagos ir po to jas e, tvarkant netinkamai tų medžiagų pavojingumas likose dar padidėja, juolab, kad su jomis sustarė vaikai, kiti žmonės ir žmonės susirga. Nepakanka vien tik tais uždrausti išvežti tas atliekas. Komisija turi pasirūpinti, imti žingsnį, kad apskritai neliktų tokių pavojingų atliekų ir be kita ko pasirūpinti, kad nebūtų naudojamas gaminiuose pavojingos medžiagos. To bandėme pasiekti per ryč paketą. Nepakanka vien tik tais drausti eksportuoti pavojingas atliekas. Reikia griežtesnių teisės aktų, kurių pasiekoje būtų surinkamos tokios atliekos. Ir taip pat e, komisija turėtų pasižiūrėti, kaip valstybėse narėse taikomi atitinkami teisės aktai. Komisija nurodė, jog būtina supaprastinti egzistuojančias taisyklės reglamentuojančias um, pavojingų atliekų transportą tam, kad policija ir muitinės galėtų iš karto nustatyti, ar yra pažydžiami aplinkas sauginiai reikalavimai. Svarbu, kad valstybės narės tai žiūrėtų kaip į prioritetą ir nuolat e, teigiama, kad valstybės narės netenkina savo prievalės kontroliuoti ir tinkamai taikomi Europiniai teisės aktai valstybės narės nevykdo savo pareigų. Taigi valstybės narės turi prisimti daugiau atsakomybės ir nesitikėti, kad tai padarys komisija. Kom, Pone komisarė, atrodo, kad tai yra žingsnis tinkame linkme ir jau kai bus paviešintas komisijos komunikatas, tuomet galėsime pasižiūrėti, ar tikrai nuvykta pakankamai. Dėkoju poniai Veslund. E, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų raundo. Pone Roitova, prašau. Pane předsedo, Eh, ten exponenciální růst. Ačiū pirmininkė. Eksponencinis ES eh, atsirandančių atliekų augimas, atrodo, yra laiko bomba ir ES, ir besivystančiose šalyse, kur toksinės atlikos yra eksportuojamos dėliais kiekiais. Komisarės, džiaugiuosi girdėdama Jūs sakant, kad komisija nori užpildyti egzistuojančias teisinės spragas ir tai padaryti nedelsiant. Tačiau man atrodo, kad valstybėse narėse trūksta politinės valios, jie nenori investuoti į kontrolės užtikrinimą, taip pat nenori taikinti sankcijų už taisyklių pažeidimą. Aš manau, kad mes taip pat turime pagalvoti apie bendrą strategiją kartu su kitomis šalimis, kovojant su, kovojant su eks, neteisėtų toksinių atliekų eksportų į tas šalis. Taip pat reikia numatyti saugų, saugų elgesį, su, saugų atliekų tvarkymą Afrikos šalyse. Dėkui kolegai Roitovai ir dabar kolegas Segedį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, atrodo, kad ES teisės aktai yra labai griežti, tačiau mm, tikrovė yra daug spragų ir mafija tuo pasinaudoja. Toksiškų atliekų transportavimas tapo pelningu verslu. Ir taip atsitiko todėl, kad perdirbimo uh, atlikų pertimų kaštai yra dideli, o kita vertus procedūros yra pernelik biurokratiškos. Taigi, viena vertus turime sumažinti įmonių administracinę naštą, sumažinti kaštus toms įmonėms, kurios legaliai perdirba atliekas. Ir turime paremti šias įmonės, paskatinti jas uh, užsimti teisėtų verslų. Kita vertus, turėtume įdėkti griežtesnės kontrolės ir griežtesnės bausmės ir tokiu būdu kovoti su mafija. Dėkoju ir dabar kolega Mikolašikas. Dėkoju, ponė pirmininkė. My tu hovoríme o vážnej veci. Jau be 15.12 prieš pat vidurnaktį mes aptarinėjame tokį rimtą klausimą. Uh, aptarinėjame e, atliekų gabenimą į besivystančias šalis. Iš tikrųjų, pasibaisėtina, kad 21-ame amžiuje Europos šalis daro tokius dalykus, kur, kuriuos matėme filme Eva Brokovič, kuriame vaidino Julia Roberts. Tik tai Kalifornijoje atrodė gali taip atsitikti, kad įmonės e, e, eksportuoja toksinės atlikas ir nuo to miršta žmonės. Liūdna, kad ES valstybės narės eksportuoja e, toksinės atlikas į Afrikos šalis, kurios, ką te gali padaryti, jos gali jas palaidoti ir visai negali savęs apsaugoti nuo tokių pavojingų atliekų kaip e, gyvsidabris, švinas ir taip toliau. Mm, jos kelia didžiulį pavojų žmonių sveikatai. Norėčiau paraginti komisarą, kad jis laikytųsi savo pažadų. Ačiū. Mikulašik. Be, dėkuoju kolegai Mikalašik ir pabaigai kolega Maginis. Dėkuoju, pirmininkė. Europos Sąjungoje tai iškilo po Dar viena problema mūsų piliečiai tiesiog e, kartais randa atliekų prie pat savo durų. Atidžiai klausiausi komisijos atsakymo apie naujus teisės aktus. Mane neramina visuomet tai, kad mes rengiame naujus teisės aktus, kurie uh, papildys jau galiojančius dokumentus ir mes visiškai pamirštame, jog būtina yra reikalauti, kad jau galiojantis teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami. Aš manau, kad mes neturime pakankamai pareigūnų valstybėse narise, kurie galėtų stebėti uh, ir prižiūrėti, ar gabenamos atlikos, ypač pavojingos atlikos iš ES. Ir tie atvejai, kai šios atlikos yra išvežamos iš mūsų teritorijos, paprastai tai būna labai pavojingos medžiagos. Ir manau, kad jeigu mes iš tikrųjų gyvenėsime tai, kad e, tuos reikalavimus, kurie jau ir taip galioja, tuomet gal atliekų tvarkytojai du kartus pagalvotų, ar verta vežti atlikas į trečiasias šalis. Dėkuoju kolegai Maginės ir pabaigai dar sėki žodis komisaro Barnie. Voilà. Je disais, Monsieur le Président, que je vais suivre votre recommandation d'être bref. Aš kaip ir jūs patarėt man kalbėsiu trumpai, aš norėčiau padėkoti jums už jūsų supratingumą. Pana Manginės kalbėjo apie moralę ir apie etiką. Ir e, iš tikrųjų taip yra, nes kalbame apie visuomenės sveikatą, apie biologinę įvairovę ir e, apie mūsų ūkį. Ir aš galiu pasakyti poniai Roitovai ir poniai e, Vesliund ir kitiems, kad komisija yra pasiryžusi veikti. Ir mes vertiname mūsų iniciatyvų poveikį ir kai tai bus padaryta, mes pateiksime savo pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriuose bus nurodyta, kaip galima būtų patobulinti reglamentų dėl atliekų vežimo įgyvendinimą ir įgyvendinimo priežiūrą, tam, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam atliekų gabenimui. Aš Tikiuosi, kad jūs suprantate, kad ponui Patošinkui reikės suteikti dar kažkiek laiko tam, kad jis pateik, parengtų uh, komisijos pasiūlymus. Diskusijoje, kad ir vyko labai vėlyvą valandą, yra labai svarbi, kadangi mes iš tikrųjų kalbėjome apie tai, kaip galima būtų užkirsti kelią neteisėtam atliekų išvežimui. Dėkoju. Dėkoju, ponė komisarė. Dėkoju visiems, kurie iki vidurnakčio ištvėrė. Taigi parlamento diskusijos yra baigtos.